Buongiorno colleghi, il primo punto dell'ordine del giorno di oggi. Labas rytas, mėly kolegos. Pirmas darbo atvarkės punktas šiandien yra komisijos pareiškimas dėl Europos parlamento rinkimų 2014 metais. Noriu priminti nariams, kad šioms diskusijoms netaikoma procedūra, prašau žodžio.